Chers collègues, je vous propose de reprendre. Euh, Gerbiami kolegos, prašau jūsų dėmesio, pradėkim darbą. Dabar vienuoliktasis punktas. Turėtume pasikeisti nuomonėmis su ponu Miku Būli, kuris yra užimtumo komiteto pirmininkas Jūs einate savo pareigas nuo šių metų pradžios ir man malonu Jūs pasveikinti atvykusi į mūsų komitetą. Mes norėtume, kad ateityje nuolatos keistumės nuomonėmis su MKO, tai yra užimtumo komiteto pirmininku, dabar yra pirmas pasikeitimas su jūsų pirmtaku Bruno Koki, e, panašiai dirbome anksčiau e, Taip pat galėčiau pasakyti, kad kovo mėnesį susitikome su jūsų e, partneriais iš socialinės apsaugos komiteto. Prieš suteikdama žodį jums pasakysiu, kai ką mes pradedame tam tikrą naują procedūrą ne visi labai gerai žino ir jūsų komiteto, vai, koks yra jūsų komiteto vaidmuo, kokios yra užduotis. Ir Jūs esate tarsi komisijos tam tikras instrumentas, taip pat esate struktūra, kuri tarnaujate tarybai, tai yra jūsų komitetas yra tarybos struktūra, e, jisai susideda iš nacionalinių ekspertų. Ir norėčiau, kad šiek tiek apie tai pakalbėtumėte savo pasisakymę. Ir taip pat papasakokite mums, kokios vyksta diskusijos užimtumo komitete. Parlamentas dabar yra labai susitelkęs, e, dalyvauja ekonominio valdymo paketo svarstyme. Mes e, rengiame nuomonę, turime jau ją. Ir jūs E, taip pat gal mums papasakosite ties, kuriais klausimais dirbate, e, kokiame etape diskusijų esate, galbūt šiek tiek pristatysite savo darbus ir mums dėl to bus lengviau taip pat dirbti. Taigi prašom. Labai ačiū. Pirmininkė. Tikiuosi, kad mūsų veikla bus testinė. Aš sakiau jau prieš prasidant posėdžiui, kad pirmą kartą susitikome vasario pirmą dieną, bet jau nemažai laiko praėjo. Mes e, atlikome nuo to laiko metinę augimo apžiūrą, parengėme ir e, ekonomikos socialinės politikos taryba patvirtino ją. Ja Ir tai yra viena iš mūsų užduočių, kuri yra išdėstyta sutarties 148 straipsnėje. Mes e, būtent e, dirbame tarybos pavadimu, valstybių narių atstovams. Mes dabar jau pradėjome e, darbą rengdamiesi Birželio užimtumo tarybai. E, dvi esminės rytis numatytos svarstyti pirmiausia veiklos monitorius arba stebėsena. E, atidžiau pasižiūrėsime tai, kaip dirba valstybės narės, e, kaip e, yra laikomasi ar siekiama strategijos Europa 2020 tikslų. Taip pat mes pasižiūrėsime, kaip yra įgyvendinamos nacionalinės reformų programos ir pateiksime tam tikras išvadas e, šiuo klausimu birželio mėnesį. Bus pateiktos ir rekomendacijos kiekvienai šaliai, kaip ir e, užimtumo ataskaitos bendros atveju. Mes e, pateikėme tekstą, kurį paskui patvirtino užimtumo ir socialinių reikalų taryba. Jūs minėjote socialinės apsaugos komitetą, e, mes su juo dirbame labai e, glaudžiai, su Loris e, labai nemažai kalbame, jis labai maloniai atsiliepia apie apsilankymą jūsų komitete. Ir mes svarstome, aptarėme kartu su jais nacionalinės reformų programas, ypač tas dalis jų, kurios yra susijusios su šio komiteto uh, E, darbu ir mes tikrai glaučiai bendradabiaujame su komitetu. E, ekonominės politikos komitetas yra dar kita struktūra, kuri ekonomikos reikalų tarybai atsiskaito bet aš nekalbėsiu apie jo veiklą ir, ir liksiu prie savo srities. Mes taip pat teikiame rekomendacijas dėl nacionalinių e, reformų programų, kai kas yra siūloma makro lygmenių, kai kas yra tarpusavėje susiję, ypač dėl e, politinių dalykų, siekiant ekonomikos atgaivinimo. Ir paskui atostogausime, būsime nusipelnę atostogų tikriausiai visi, o rudenį e, pradėsime tam tikrą naują mums veiklą. Tai yra tematinės priežios dalykai, mes e, detaliau pasižiūrėsime į tam tikras esminės temas, atliksime gilesnę analizę. Uh, Mes e, šiek tiek tęsime savo darbą susijusi su nacionalinėmis reformų programomis ir paskui pasižiūrėsime į naujus iššūkius e, susijusius su vyresniais darbuotojais, taip pat moterų dalyvavimu užimtumo rinkoje, darbo rinkoje. Ir tai yra panašu į tos klausimus, kuriuos nagrinėja COFIN taryba, e, finansinės paskatos ir panašus dalykai ir mes parengsime ataskaitą gruodžio mėnesio užimtumo ir socialinių reikalų tarybai, o paskui gruodį vėl pradėsime darbų ciklą iš naujo. Ir dabar aš nežinau, gal geriausia būtų atsakyti man į tam tikrus narių klausimus. Ačiū už šį pristatymą. Euh, donc la, la perception qu'on a que sur euh, Euh, qu'au fond, depuis votre arrivée en, en fonction. Aš suprantu, kad e, labai svarbu jums pradėjus eiti pareigas yra e, pasižiūrėti, kaip veikia Europos semestras ar tai yra susijęs su jūsų darbo tvarkė, ar tai įtakoja jūsų darbus. Ir kokios yra pagrindinės gairės dabar, e, kaip jūs e, jomis vadov, kuo, kuo vadovaujatės, kai atliekate metinį ekonominės padėties vertinimą. Galbūt E, šiandieną galima pasakyti, kad Europos teisė, kurioje yra įvairių aspektų, yra įvairių aspektų, kuriuos jūs nagrinėjate ir aš e, norėčiau dar kai ko paklausti apie nacionalinės reformų programas. E, dabar mes gyvename pirmaisiais ciklo metais ir jūsų vadovaujamas komitetas e, žiūri į visų valstybių reformų programas. Būtų įdomu į kai ką pasižiūrėti ir mums, ir būtų įdomu sužinoti, kaip jūs vertinate e, kokybę tų dokumentų, kur E, kuriuos jums e, pateikė narės. Ar yra tam kokiu nors e, skirtumų naujovių nacionalinėse reformų programuose, lyginant su ankstesniais metais? Kaip jūs taip pat dirbate su komisija, mums įdomu, ir su generaliniu sekretorietu, taip pat užimtumo generaliniu direktoratu? Ir kaip jūs žiūrite į grafiką ir turinį ir kaip jūs vertinate visas procedūras pagal šiuos du kriterijus? Dabar išgyvename e, labai svarbu laikotarpį, nacionalinės reformų programos yra e, vertinamos, tai yra nepaprastai svarbu ir kaip jūsų požiūrių ši užduotis, kaip jums atrodo, ar tai yra formalus dalykas, ar galima kažkiek įtakoti uh, Mm, esamas sąlygas ir dėl turinio, kokio pobūdžio diskusijos vyksta šiuo klausimu. Vertinant metinį augimą egzistuoja daug elementų, kai kurie yra labai kritikuojami, pavyzdžiui, e, pensinis amžius, atlyginimų lygis. Dažnai tai yra susijęs su struktūrinėmis darbo, struktūrinėmis darbo rinkos reformomis Ir ar jūs kalbate šiais klausimais e, savo komitete ir kokios vyksta diskusijos? Galbūt e, galėtume dabar atsakyti į šiuos klausimus, o po to e, pradėsime diskusiją su kitais nariais. Yes, Ačiū. Pabandysiu, kaip galime išsamiau atsakyti į šį klausimą, tačiau, aišku, reikia palikti laiko ir kitiem kolegom pateikti savo klausimus. Pirmiausia, šalių analizė. Tai vyksta seminarų metu, įvairių valstybių narių atstovai dirba grupėse ir po to grįž, prieš grįžtant į plenarą, jie sustinka ir aptaria viską, o po to plenarinėje sesijoje aptarėme tų grupių darbo rezultatus. Uh, E, tam tikros šalis yra įsipareigojusios pateikti trumpus vertinimus situacijos, tačiau komisija, kaip žinote, taip pat turi tai padaryti. Taigi mes turime ir komisijos, ir valstybių narių požiūrio tašką. E, aišku, iškilo ir tam tikrų skirtumų nuomonės, tačiau iš esmės tas vaizdas buvo nuoseklus. Mes siekiame skirti laiko diskusijoms kiek galima labiau Kaip minėjote, tai yra pirmieji naujo ciklo metai, nacionalinių reformų programų metai ir šiame etape e, nereikia neįtikėtis, kad tas vertinimas būtų e, be galo gilus ir griežtas, kadangi daug valstybių narių e, žiūri toliau į priekį, visą dešimtmetį, kuris mūsų laukia ir bando pasiruošti ateities darbams. Taigi, Penktadienį aptarsime išvadas ir, manau, dabar kalbėsime su ministrais, jiems pasakosime apie kilusius iššūkius ir ką reikėtų dar padaryti, o ne pristatinėsime kažkokias griežtas išvadas. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl e, numa, rudenį numatėme naują tematinį, tematinę peržiūrą. Jos metu galėsime giliau e, išanalizuoti politinės e, temas pagal, pagal tematiką. Aišku, vienas iš klausimų bus e, vyresnių darbuotojų klausimas, e, taip pat e, pensinis amžius ir visai lė kitų klausimų. Ne tik finansinės paskatos, bet ir kiti klausimai. Darbo sąlygos, pavyzdžiui, taip pat parama iš darbdavio pusės. O kalbant apie darbo grafiką, galiu pasakyti jau dabar, kad Didžiausią spaudimą čia patarėme e, rekomendacijų srityje. Komisija paketą paskelbs birželio 7, o toms rekomendacijoms, kurios susijusios su užimtumo klausimu, tai bus EPSCO taryba birželio 17 dieną, Taigi atmetus e, nedarbo dienas ir savaitgalius laiko tikrai nedaug, todėl visi patiria spaudimą, valstybės narės, komisija ir tarybos darbo grupės taip pat. Taip pat ir pirmininkaujantys šalis. Taigi tikiuosi, kad per šiuos metus turėsime laiko visą tai apmastyti ir pagalvoti, kaip metai iš metų gerinti šį procesą. Taip pat manau, kad ateityje visi tie klausimai bus e, nagrinėjami daug oficialiau, stipriau, taip pat kils daugiau kritiškesnių diskusijų. Viso to reikėtų tikėtis per kitus ateinančius metus, o ne, o ne šiais pirmaisiais metais. Merci, Dėkuoju. Ačiū, dėkoju už visą informaciją, kurią mums pateikėte, e, kad paskatinčiau bendrą mąstymą ir, norėčiau, ir norėdamas kalbėti atvirai, pasakysiu, kad esu kiek skeptiškai nusiteikęs, ypač kalbant apie tam tikrus jūsų minėtus dalykus. Aš esu iš Ispanijos, kur 50 procentų jaunuolių nedirba, neturi darbo. Šimtai tūkstančių e, sėdi sudėję rankas arba šlaistosi gatvėmis didžiuosiuose miestuose. Uh, Ir jie iš Briuselio sulaukia tiek iš jūsų komiteto, tiek parlamento ir komisijos sulaukia atsakymų, kurie yra be galo nutolę nuo jų dramatiškos situacijos, kurią išgyvena. Jie savęs klausia, kodėl jie ir jų darbo vietos turi prisitaikyti kilus tokiai beprotiškai situacijai po ekonominės krizės. Pone Vulį, jūs pirmininkaujate šiam komitetui, tai komitetas, kuris, kuriame dirba daug ekspertų, ne, ne visi yra susijęs su politika, bet ar tai nėra pernelyg biurokratinė veikla, ypač kai tiek daug šalių, kaip kad mano šalis, kuri prašo konkrečiai reaguoti į dabartinės problemas. Taip pat žinome, kad patiriama daug spaudimo iš kitų tarybos e, struktūrų, ekofinų ir taip toliau. E, tam, tik, tam tikros valstybės narės taip pat nepaiso įvairių parametrų ir iškeltų uždavinių. Ir aišku, taryboje e, apie tai daug kalbama. Aš, man būtų įdomu sužinoti, ar tas elgesys bus simetriškai atspindėtas ir mūsų srityje, ar taryboje taip pat bus atsižvelgiama į žmonės, kurie turi darbą ir visą tai bus diskutuojama kartu su tais klausimais, kaip įsikūrimo teisė ir kiti. Aš norėčiau sužinoti, ar jūsų komitetas ketina ką nors padaryti kaip nors aptarti įvairių prisitaikymo programų rezultatus, nes žinome, kad valstybės narės patiria begalinį spaudimą, kaip galima greičiau prisitaikyti kad išspręstų valstybės skolos problemą. Žinoma, yra daug valstybių narių, kurios negali nieko padaryti e, su šią situaciją. Aš norėčiau sužinoti, ar yra kokia nors studija, tyrimas, vykdomas, kuris išnagrinėtų šių prisaikymo priemonių pasiekmes. Ačiū. Ačiū. Jei plačiai atsakyčiau jūsų klausimą, ar užimtumo komitetas tyrinės ir vertins prisitaikymo paketus, taip pat fiskalinio konsolidavimo priemonės. Aš galėčiau atsakyti paprastai ne. Ir manau taip yra todėl, kad šie paketai yra finansų ministerijų kompetencija. Tačiau Nepaisant to, kaip sakiau, mes ketiname daug glaudžiau bendradabiauti su ekonomijos politikos komitetu. Dabar kaip tik ir kalbuosi su jų pirmininku, kokie bendra veikla galėtume užsimti. Taip pat šie klausimai kilo ir e, vertinant situaciją šalise. Taigi buvo aptartas ir biudžeto ir konsolidavimo aspektas tačiau mes neteikėme jokio, jokio vertinimo, jokios nuomonės. Mes atidžiai stebime prisitaikymo pasiekmes ir birželio 17 kaip tik kalbėsime apie tai, kaip skubiai reikia didinti užimtumą, e, didėjant ir augimui, kuris pastebimas kai kuriuose valstybėse narėse. Taip pat e, bendraujame su socialinės apsaugos komitetu, kurių žodis taip pat svarbus vertinant nacionalinės reformų programas. Ypač pabrėžiama tai, kad Europos lygmenyje tas augimas prieš recesiją ne, nebūtinai prisidėjo prie geresnės situacijos visų žmonių. Yra tam tikros pažeidžiamos grupės, kurių taip pat nereikia pamiršti. Tai toks būtų bendras, bendras atsakymas. Tačiau negaliu Jums pasakyti, kad mes ketiname kaip nors giliau tyrinėti šią situaciją. Tai turės padaryti kiti. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, atsižvelgdamas į Jūsų pasisakymą – Tikiuosi, kad nei Ispanijos vyriausybė, nei piliečiai nelaukia, nesitikė, kad užimtumo komitetas išspręs jų problemą. Svarbu, kad Ispanijos vyriausybė padarytų savo, atliktų savo atsakomybę, o Ispanijos piliečiai atliktų savo pareigą artėjančiose rinkimuose. Aš tikrai nemanau, kad užimtumo komiteto pareiga yra kaip nors iš naujo sukonstruoti valstybių narių politikas. Tačiau nepaisant to mes bandome padėti kaip tik galime ir aš jau daugiau nei dešimt metų dalyvauju šioje veikloje. Ir mačiau, kaip nuo 1997 metų prasidėjus Luksemburgo procesui, procesui buvo padaryta didžiulė pažanga, buvo uh, Mm, imtasi daug aktyvesnių priemonių, taip pat e, dalyvavimas padidėjo, tačiau, aišku, rezultatai 2010 metų pabaigoje nebuvo tokie, kokių mes būtume norėję. Ir Tačiau, aišku, koordinavimas ir bendradavimas atneša tam tikrų rezultatų, bet visko jis išspręsti tikrai negali. Euh, Ar dar kas nors norėtų paklausti? Pone Bauer. Labai ačiū Jums už galimybę paklausti. Norėčiau e, paklausti Dabar situacija yra tokia, kad nedarbas vis didėja. Ar jūsų darbo grupė stengiasi kažkaip tai tyrinėti tas e, užimtumo tendencijas, naujas tendencijas, tam tikras jų struktūras? Ar jūs e, išvelgėte kažkokias tai e, konkrečias tendencijas tose struktūrose, užimtumo struktūrose. Ir kitas klausimas kaip Europos socialinis fondas galėtų e, būti pagerintas, jo panaudojimas galėtų būti efektyvesnis, e, skatinant užimtumą. Um, yes, Dėkuoju. Aš nenoriu būti nemandagus, bet dar norėčiau grįžti prie paminėto klausimo prie ankstesnio klausimo apie mūsų komiteto priemonės. Aš sakiau, kad mes e, konkrečiai valstybėms narėms teikiame rekomendacijas. Dėl Europos socialinio fondo aš gal nekalbėsiu šiuo klausimu, nes egzistuoja kitas ekspertų komitetas, kuris užsima konkrečiai šio fondo veikla. Ir reikėtų su jais kalbėti apie tai, apie uh, tai, kaip Europos socialinis fondas galėtų ilgalaikėje perspektyvoje mm, būti panaudotas. Taigi aš nenorėčiau peržengti savo kompetencijos ribų. Jūs kalbėjote apie augimą be užimtumo. Tai yra iš tikrųjų mums labai didelį susirūpinimą dabar e, keliantis dalykas ir e, EPSCO taryboje e, išvadose minima ši problema. E, Šią savaitę, ketvirtadienį, penktadienį e, vyks e, susitikimai ir bus konkrečiai kalbama apie tai, ką galima e, padaryti, ką gali užimtumo socialinės apsaugos ministerijos daryti, kad galvotų ne tiek apie pasiūlos pusę ir užtikrintų nedarbo vietas tiems, kurie seniai jau neturi darbo. Yra žmonių, kurie net niekad nedalyvavo darbo rinkoje ir bus kalbama apie tai, kaip e, spręsti šias problemas, bet taip pat bus žiūrima ir į paklausos pusę, būtent į tai, kaip paskatinti darbdavius e, samdyti daugiau žmonių iš bedarbių tarpo, nes galbūt darbdaviai to šiaip nedarytų be kažkokių paskatų ir aš tikiuosi, kad e, EPSCO taryba į mūsų mintis išdėstas ataskaitoje atsižvelgs. Ir šie klausimai e, yra aktualūs. Ir dar vienas dalykas yra darbo laikas. Tai visą laiką iškyla diskusijose. E, kalbam apie e, trumpesnę darbo dieną, apie darbą nepilno tatu yra įvairios galimybės, kurios uh, gali būti aptartos komitete mūsų taip pat. Ir apie ką mes kalbame taip pat. Ar kas nors dar norėtų paklausti? Jeigu ne, tai norėčiau grįžti prie tam tikrų e, jūsų pasisakymo aspektų. E, mes e, buvome labai e, nustebę tuo, ko ėmėsi Belgija, kai pirmininkavo. Būtent buvo siekiama, kad ekonomikos ir socialinių reikalų taryba turėtų tam tikrų priemonių diskusijose su ECOFIN. Ir jūsų pirmtakas Brunė Kokie taip pat E, siekia, kad EPSCO ir ECOFIN tarybos būtų tarsi lygiavertės, e, buvo siekiama suteikti tam tikrų įrankių EPSCO tarybai, rodiklių, duomenų, patikimų svarių. Ir norėčiau dabar jūsų paklausti, kaip toliau vyksta šis darbas, kokioje situacijoje esate, kur, kur esate dabar e, jūs esate ekspertų komitetas kuris e, yra atskaitingas EPSCO, buvo paskelbta viena ataskaita, bet e, ji buvo labai kritikuojama dėl socialinių aspektų. ir e, buvo sakoma, kad nepakankamai kalbam apie socialinio dialogo e, naudą ir svarbą ir ką jūs galite pasakyti šiuo klausimu. Um, yes, um, the, the question of um, the, the, the indicators. Uh... Dėl rodiklių. Aš sutinku su tuo, ką turbūt Bruno jums yra sakęs ir trumpai paminėjau e, užimtumo būklės stebėsena šią savaitę bus e, paskelbta ataskaita, o paskui bus prista... baigsime ataskaitą ir birželį pristatysime apsko tarybai. Šią ataskaitą yra nemažai rodiklių, bet mes svarbiausius atrinkome, kurie yra iškalbingiausi, kurie atspindi rimčiausius valstybių narių iššūkius dabar. Ir tai yra susijęs su vertinimo sistema, e, kurią mes bendrai taikome su socialinės apsaugos komitetu. Jūs taip pat e, minėjote metinės apsaug... E, augimo ataskaitas mes esame sustarę renkti bendras užimtumo ataskaitas. Bet aš minėjau laikotarpį, minėjau tematinę priežiūrę, kurią, kurios ir savo darbo rezultatus mes pateiksime gruodžio mėnesį EPSCO tarybai. Ir mūsų darbai ir priemonės yra rengiamos ir bus paskelbtos išvados prieš e, paskelbiant ataskaitą apie metinį augimą. Mes bandome vienu lygmeniu tarsi nustatyti ekonomikos ir socialinės politikos darbuotvarkę prieš paskelbiant komisijai savo pasiūlymų paketą. Aš nežinau, jau viskas yra nuspręsta, bet mes tikimės, kad socialinės apsaugos komitetas iš savo pozicijų parengs ataskaitą apie socialinę dimenciją, apie skurdą ir atskirtį. Ir jeigu viskas e, veiks sklandžiai, tai EPSCO taryba pirmoji e, pasižiūrės į šiuos dalykus ir galės. Uh, tarti savo nuomonę apie užimtumą ir apie socialinius aspektus ne tik nedarbo, bet ir plastesnių dalykų. Dar vienas papildomas klausimas, kadangi turime laiko. Teisėkuros dokumentuose, kuriuos mes varstome užimtumo e, komitete, Tarptų dokumentų, kuriuos svarstame užimtumo komitete, yra darbo e, direktyvos, darbo laiko direktyva. Ir kalbama, e, taip pat reikia prisiminti, kad socialiniai partneriai siekia susitarti dėl šios direktyvos. Ir ar jūs savo komitete kėlėte šios klausimus? Ar dar yra visame procese per ankstyvas laikotarpis jums kalbėti apie tai ir jūs laukiate, kol komisija tars savo nuomonę? Ir kitas klausimas būtų toks. E, jis susijęs su ekonominio valdymo paketu. Kai ko nėra aiškiai išreikšta dar, bet apie ką kalbama daug, tai yra sankcijų mechanizmas E, siūloma sumažinti valstybėms narėms skiriamas sumas, jeigu nebus laikomasi tam tikrų reikalavimų. Ir kaip, ar jūs turėjote galimybę apsvarsyti šį klausimą, jeigu taip, tai kokia yra jūsų nuomonė? Ką galėtumėte pasakyti? Yes, Ačiū norėčiau atsiprašyti, jūs e, socialinio dialogo klausimą iškėlėte jau anksčiau, taigi atsiprašau, kad pamiršau atsakyti. Mes neaptarnėsime teisėkros procesų, tai nėra užimtumo komiteto kompetencija, tuo turi užsimti darbo grupės ir nuolatinio atstovų komitetas. Užimtumo komiteto klausimas numatytas 148 straipsnėje ir e, jis remiasi būsų Luksemburgo procesu arba kitaip tariant Europos užimtumo strategija. Tačiau taip pat turėjau paminėti, kad be dialogo su socialinės apsaugos komitetu Mes taip pat padidiname kontaktus su socialiniais partneriais. Mes su jais oficialiai susitinkame tris kartus šiais metais. Mes susitikome, kad aptartume bendrą užimtumo ataskaitą, nacionalinės reformų programas. Taip pat tikiuosi, kad mes susitiksime vėl ir nuodugniau aptarsime įvairius klausimus susijusius su Mm, lapkričio užimtumo tarybą, taigi jie taip pat turės progą pris, išsakyti savo nuomonę prieš parengiant sekantį metinį augimo, metinį augimo peržiūrą. Iš esmės, me, tačiau dėl to teisėkuros proceso, tai mes jame nevaidiname jokio vaidmens. O dėl ekonominės valdysenos Taip, jūs minėjote tą sąlygą dėl Europos socialinio fondo. Europos socialinis fondas e, fondą valdo techninis komitetas, būtent tam ir įkurtas, tačiau jūs iškėlėte mintį, kuri man patiko, kad būtent, kad reikės peržiūrėti, kiek e, užimtumo komitetas gali išsakyti savo nuomonę dėl Europos socialinio fondo veiklos. Uh, Taip pat, kaip žinote, vyks jo restruktūrizacija. Taigi aš įtrauksiu tai į sąrašą klausimų, kuriuos turiu aptarti su komisija. Puiku, sveikinu Jūs už šį pasisakymą. Dėku... E, Dėkuoju ir e, džiaugiuosi, kad mes patekėme Jums idėjų, kurios jums pasirodė naudingos, įdomios. E, daugiau klausimų neturime, labai jums dėkojame ir e, tikimės, kad reguliariai ateityje susitiksime ir pasikeisime nuomonėmis. Ir taip pat jūs jau galvojate, kad gali būti naudinga e, mums. E, paaiškinti apie savo darbą, ar, ar aš žinau, kad jūs atskaitingi esate tarybai, bet e, jeigu jums pasirodys, kad mūsų komiteto narių nuomonė ir darbas yra svarbus, tai prašom kreiptis į mus ir diskutuoti svarbius klausimus. Très bien. Euh, notre euh, échange de vues étant. Euh, euh, kadangi anksčiau negu numatyta euh, baigiame pasikeitimą nuomonėmis su užsienio komiteto vadovu. Dėkuoju, kad kolegė Regina Bastos jau atėjo. Mes svarstysime kitą klausimą ir jai suteiksiu žodį pristatyti pranešimą susijusi su svarbiomis komisijos iniciatyvomis, tai yra naujų įgūdžių ir darbo vietų darbo atvarkė. Pone pranešėja, suteiksiu Jums žodį, kad pristatytumėte savo pranešimą. ir mes taip pat um, um, iš vėliau susipažinsime su ITRE, REGI, kultūros ir FAM komitetų nuomonėmis. O dabar žodis pranešiai Reginai Vastos. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Man tenka didelė garbė Jums pristatyti pranešimą šią tikrai labai svarbę temą, tai yra tema skirta naujojams įgūdžiams ir e, darbo vietams. Ekonominės ir finansų ir socialinės krizės laikotarpiu, vyksta, e, kuris, yra, e, kuris vyrauja šiuo metu Europoje. Mes turime 23 milijonus žmonių, kurie yra bedarbiai. Tokies duomenys pateikia pras, Eurostatas, tai yra kovo mėnesio duomenys. 21 procentas e, bedarbių yra jaunimas ir nedarbas vis auga. Ir tai be abejo turi didelės, didelių pasiekmių socialinių sistemų stabilumui, ir tai reiškia, jog mums reikia siekti didesnio užimtumo ir e, e, mes matome, kad darbo rinkoje kyla tam tikros problemos, pavyzdžiui, rasti kompetitingų darbuotojų. Komisija yra pateikusi e, savo komunikatą dėl naujų užimtumo galimybių ir e, jis buvo pateiktas Strasbūrė praėjusiu metu pabaigoje, taigi yra gana naujas Tai yra nauja darbo tvarkė, strategija, kuri yra susijęta su strategija Europa 2020, tai yra siekiama e, užimtumo skatinimo, e, e, užim, užimtumo e, didinimo tvarumo. Tai yra tikrai kilnus siekiai ir komisija iš tiesų e, stengiasi per artimiausius dešimtis, dešimt metų nedarbą Europoje sumažinti e, net iki 75, proc, 75 procentais. E, mes taip pat žinome, kad Europoje augimo potencialas yra tikrai didžiulis, tiek kalbant apie užimtumą, tiek ir apie e, sveikatos, socialinių paslaugų, informacinių technologijų plėtrą. Tai yra sritis, taip pat ir e, paslaugų sritis, tai yra e, tikrai labai didelį potencialą turintis sritis. Taip pat darbuotojų kvalifikacijų sritis yra labai svarbi. E, visose sritise, visose profesijose žmonėms kvalifikaciniai reikalavimai su, su laiku tik auks, tai reiškia, kad mes turime dirbti vis geriau, mūsų kvalifikacija turi būti kuo aukštesnė ir vis, vis didesnė ir reikia siekti, siekti balanso tarp mm, pas, pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje. Komisijos pasiūlymai mums atrodo tikrai svarbus. CDFOP e, pateikė labai išsame analizę šios situacijos ir mm, taip pat stengiasi numatyti ES žimtumo už, e, užimtumo poreikius ateityje yra analizuojama darbo rinka ir e, darbo rinkos poreikiai ir e, svarstoma, kaip būtų galima užtikrinti tvarų užimtumą, užimtumo augimą ateityje. Šiame kontekste mano pranešimo projektas buvo parengtas, taigi jis buvo parengtas būtent tokiam kontekste ir e, per pirmąjį e, šių darbų etapą mes dar turime e, numatyti tam tikrus nelabai didelius, nelabai plačius žingsnius, tačiau jie bus vis tiek pakankamai svarbus artimiausiai ateičiai. Mums reikia numatyti tam tikras orientacinės linijas. Tai yra, mums reikia užtikrinti didesnį konkurencingumą, geresnės kokybės darbo vietas ir aukštesnės kvalifikacijos e, darbuotojų. Um, darbuotojų kvalifikacijos kelimą ir taip pat užimtumo didinimą e, artimiausius dešimčiai metų, kuris tas žimtumas turėtų išaukti tikrai labai ženkliai. Iki 2020 metų mes norime turėti šimtą milijonų darbo vietų, tai yra būti sukūrę šimtą milijoną papildomų kokybiškų darbo vietų. Tai ir per ketveris artimiausius metus tai, e, tų darbo vietų turėtų būti pagausėti apie 20 milijonų. Taip pat turime prie šių iššūkių pritaikyti ir ekonominės bei, bei švietimo struktūras ir kovoti su migracijos e, problemomis, kurios daro e, didelį poveikį visuomenės užimtumui Europoje. Mes taip pat turime suvokti būtinybę pereiti prie vadinamos žaliosios ekonomikos, tai yra užimtumo skatinimo energetikos srityje, taip pat transporte, pramonėje, kultūros srityje, statybų srityje. Ir mums reikia atsižvelgti iš šio laikmečių kylančius iššūkius ir pristaikyti prie naujų tendencijų, uh, E, plėtoti ekologinę, aplinką tausojančias e, technologijas, e, investuoti į ekologiškus gaminius. O žmonės, į šios procesus turi būti įtraukti ir žmonės, kurie nebėra aktyvūs darbo rinkoje. Pranešimo projekte yra kalbama ir apie jaunimo užimtumo būtinybę. Mums reikia imtis priemonių, kad būtų stengiamasi išvengti e, jaunuolių pastraukimo iš mokyklos ir padėti jauniems žmonėms kovoti su įvairiais iššūkiais, e, skatinti jų mobilumą ir apskritai visų darbuotojų ES mobilumą. Taip pat mūsų dėmesio turi susilaukti ir e, pramonės struktūros e, e, ekonomika, kuri būtent ekonomika sukuria ir pramonė sukuria didžiąją darbo vietų dalį. Ir ypač mažosios ir vidutinės įmonės čia turi vaidinti svarbu vaidmenį. Reikia skatinti investicijas artimiausioje ateityje Reikia skatinti e, glaudų bendradarbiavimą tarp švietimo institucijų ir verslo subjektų, skatinti e, mokymasi visą gyvenimą. Manau, kad e, atkreipiau jūsų dėmesį į pačius svarbiausius pranešimo projekto punktus. Norėčiau sudaryti jums galimybės ir pasisakyti, pasidalinti nuomonėmis šiais klausimais. Norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo, o birželio 15 dieną turėsime galimybę e, dar kartą pristatyti ir apsvarstyti šį pranešimą ir išanalizuoti visas šias problemas išsamei ir visapusiškai. Tačiau aš jau ir dabar e, tikiuosi e, kitų kompetitingų komitetų pozicijos mano pranešimo atžvilgiu. O kolegoms dabar, kolegas norėčiau paraginti pasisakyti ir užduoti klausimus. Ačiū. E, ponas Serkas, paskui ponė e, Šrioter. Ačiū, ponė pirmininkė. Rovana Blių, mūsų pranešėja E, turėjo tam tikrų sunkumų su e, terminų laikymusi, tačiau manau, kad jai pavyks viską sutvarkyti. Aš norėčiau pasakyti keletą dalykų. Pirmiausia, aišku, padėkoti kolegijai už tai, ką jį čia pateikė. Iš esmės, tai yra labai svarbus dokumentas. kuriame atsižvelgiama į mums, e, į, į, į mums atsiveriančias naujas galimybės, prie, prie kurių plėtojimo mes ir norime prisidėti. Mes, Europos parlamentas, norime parengti tikrai gerą dokumentą šio, šiais klausimais, norime prisidėti prie naujų įgūdžių, naujų e, užimtumo galimybių skatinimo ateityje ir, ir E, plėtoti pozityvų ir produktyvų žimtumo skatinimo modelį visose valstybėse narise, kad mūsų darbuotojai galėtų pasinaudoti visomis e, užimtumo teikiamomis galimybėmis. Norėčiau atkreipti sudėmėsi į tris dalykus ir išskirti tam tikrus niuansus. Esame kiek skeptiškai nusiteikę, pavyzdžiui, kalbant apie flexicurity principą šeštame, e, šeštoje pastraipoje apie tai kalbama. Mūsų frakcija yra atvira šiam principui, tačiau šio principo reikalauja valstybės narės, kurios yra jau dabar pažengusios labai toli ir turi didžiulį investicijų potencialą. Tai yra struktūra, kuri neturi visiškai nieko bendro su e, kitose valstybėse narėse, e, kitose regionuose kilančio, kilančiomis problemomis. Ir todėl šį principą taikyti visoms valstybėms narėms mūsų manimų dabar yra dar netinkama. Mums reikia skatinti užimtumą, o lankstumo užtikrinimas iš karto neturėtų reikšti, automatiškai neturėtų reikšti ir saugumo užtikrinimo, nes tokios galimybės kartais net nėra kai kuriuose valstybėse e, narėse. Kai kurios valstybės narės neturi galimybės užtikrinti to balanso tarp lankstumo ir saugumo, kalbant apie darbo vietas. Todėl ne, ne, neverta šio principo taikyti šitaip absolutistiškai vis, ir visą apimančiai. Tai nėra panacėja nuo visų lygų. Kiekviena valstybė narė turi apsvarstyti galimybės e, atsižvelg, e, ats, atsižvelgdama į savo realijas. Kitas klausimas - biudžeto drausmės klausimas. Žinoma, turime užtikrinti biudžeto drausmę, tačiau šalia šio aspekto reikėtų atsižvelgti ir į tai, ko, kokių išlaidų, kokių viešųjų investicijų reikia vienoms ar kitoms valstybėms narėms. Ar mums reikia didesnio ekonominio augimo, kaip mums reikėtų skatinti jaunimo užimtumą ir panašiai. Ir mūsų kolegės pranešimas šiuo klausimu yra išdėstytas gana vienpusiškai. Čia pernelyg akcentuojamas biudžeto drausmė. Tai yra labai svarbu. Tačiau kitos investicinės programos, tai galbūt e, nepakankamai apsvarstoma šiame komitete ir kitos galimybės nepakankamai e, išanalizuojamos. Mes norime pabrėžti, kad švietimas ir e, lygios teisės visiems, tai nors yra labai svarbus aspektai, čia principai neturėtų būti E, suvokiami kaip visiems e, taikytini arba kaip, kaip teisės ar privilegijos, kurios yra prieinamos visiems. Yra e, tam tikros visuomenės, tam tikri visuomenės sluoksniai, kurie neturi galimybės, pavyzdžiui, šviestis, mokytis ir mes neturėtume vien tik tai švaistytis tokią retoriką, mes turėtume labai realiai žiūrėti į esamą padėtį, kadangi galimybės dėja Europoje yra labai skirtingos. Mūsų socialistų frakcija būtent tokius papildymus norėtų e, pateikti šiame pranešime. O iš esmės šis dokumentas iš tiesų yra geras ir atsižvelgia į esminės problemas. Dėkuoju. Pone Šredo. Aš norėčiau daugeliu atveju pritarti kolegai cirkos, kai komisija pateikė savo komunikatą šio klausimu Ir laukdami to komunikato mes tikėjomės, kad jis e, bus susijęs su tuo, ko reikalavo ir ką siūlė Europos parlamentas anksčiau, kalbėdamas apie tvarę ekonomiką ir e, darbo vietų e, kūrimo tvarumą. Mes tikėjomės, kad tuos elementus atsižvelg savo e, komunikate komisija, e, remdamas ir ekspertų išvadomis. Tačiau ji elgesi visiškai priešingai. Ji didžiausia dėmesį kreip, kreipia darbo rinkos lankstumui, o ne mm, darbo teisės e, taisyklių taikymo lankstumui. Taigi ji prisitaiko prie situacijos, kuri mūsų nuomonė yra visiškai kitokia šiuo metu ir visiškai, komisija visiškai neatsižvelgia į tai, ko tikėjomės mes, Europos parlamentas. Mm, pavyzdžiui, Ispanijoje yra formuojama visai kitokia e, užimtumo politika ir į tai komisija neatsižvelgia. Šiuo požiūriu aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad tas aspektas vis dėlto buvo išryškintas jos pranešime, e, kur jinai kalba apie naujų įgūdžių ir naujų darbo vietų susijimo būtinybę ir e, būtinybę atsižvelgti į tai, kokiose e, vietose reikėtų skatinti švietimą ir kokio, kokios konkrečiai visuomenės tikslinės grupės turėtų būti ypač įtraukiamos į tuos procesus. Taip pat klausimas, ką reiškia lankstumas ir švietimo arba kvalifikacijos kelimas, kalbant apie darbo vietų kūrimą ir skatinimą. Ką reiškia šis klausimas konkrečiai e, mūsų manimu? Čia taip pat reikia neužmiršti lankstumo principo. Tai yra labai svarbus aspektas, tačiau komisija analizuoja ir kitas rytis, kurios mūsų manimų neturėtų būti, e, kurios pernelyg griežtai siejamos su, pažiūrėjau, darbo teisės principais ir kitais dalykais. Tai yra tai, tai, tais aspektais, kurie čia neturėtų būti akcentuojami, šiame dokumente neturėtų būti akcentuojami. Mums reikėtų e, remtis tais dalykais, kuriuos mes parlamente jau esame įtvirtinę ir kurių reikalaujame ir e, svarstyti galimybės, kaip e, skatinti už, jaunimo užimtumą, kaip sieti naujas, naujus įgūdžius su naujo, naujų darbo vietų kūrimu ir panašiais klausimais. Į tuos klausimus mes turime savo atsakymus ir aš manau, kad turime toliau eiti šią linkmę reikėtų skatinti valstybės narės taip pat keliauti tuo, žin, tuo keliu. Ir e, taip pat, kaip ir kolega Cirkas sakė, reikėtų e, pažvelgti, kurgi reikėtų konkrečiai investuoti ir kaip bendradarbiauti glaudžiau e, su darbuotojais ir darbdavių organizacijomis, kaip valstybės turėtų vykdyti tą bendradarbiavimą ir išnaudoti jau dabar esamas užimtumo galimybės. Tai yra tikrai labai svarbi tema ir ji turėtų tapti esminė šio pranešimo tema. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji tikrai puikia analizę atliko Ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad reikėtų šią situaciją išanalizuoti dar išsameu ir atsižvelgti pranešėje turėtų taip pat ir mūsų pateikimus pasiūlymus. Dėkoju. Pone Moran ir paskui pone Lina. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai Reginai Bastos už puikų darbą, kurį atliko Šiandieną įsiūlo mums aptarti savo pranešimą ir e, bandoma pranešimu pakoreguoti komisijos e, pasiūlymus, pirmiausiai dėl e, saugumo užimtumo garantijų, dėl strategijos Europos 2020 susijusios su naujoj, naujais įgūdžiais ir naujomis darbo vietomis. Regina Bastos pabrėžė, kad mes uh, turime atremti labai rimtus iššūkius. Pirmiausiai, kaip įveikti jaunimo nedarbą. Taip pat, kaip užtikrinti darbo vietas e, tam tikroms amžiaus grupėms, ypač žmonėms artiems prie, prie pensinio amžiaus, Taip pat buvo kalbama apie nauja, e, naujas darbo vietas, kurios turi atitikti naujus įmonių poreikius, e, globalizacijos poreikius. Šiandieną ji e, mums pasiūlė savo pranešimo variantą ir aš norėčiau, mano nuomonė, pasiūlyti labai tris svarbius dalykus. Pirmasis dalykas yra susijęs su kova su nedarbu, ypač kova su jaunimo nedarbu. Aleksandras Serkas apie tai taip pat kalbėjo. Matome šiandieną, kad e, kai kurios e, valstybės geriau sprendžia jaunimo nedarbo problemas, yra taikomi tam tikri ūkdymo modeliai, e, pavyzdžiui, bendraujant mokslinėms švietimo institucijoms su įmonėmis. Aš e, pritariu Reginai Bastos dėl ypač tam, ką jis sako, bet norėčiau pabrėžti, kad kad mokymas e, yra labai svarbus ir kad mok mokymasis, profesi, profesinis mokymas yra labai svarbus, toks pat kaip ir akademinis mokymas. Pasižiūrėkime į gydytojų uh, ugdymą. Taip pat mes turime pasižiūrėti į akademinį mokymą ir į įmonių galimybės taikyti kaip būtų galima taikyti naujus mokymo modelius. Vis statistika iš visų 27 valstybių narių rodo, kad mes turėtume e, taikyti naują modelį, turime labiau derinti akademinę studiją su įmonių veikla. E, buvo minima, kad 40 e, 44-45 procentai jaunų žmonių iki 25 metų amžiaus neturi darbo ir reikia kažkaip spręsti tą problemą. Kitas dalykas. Neturime tvaraus ūkdymo įmonėse modelio ir reikia kažką daryti šioje srityje. Reikia, kad įmonės užtikrintų tam tikras e, mokymo galimybės. Reikia prisiminti, kad e, turi būti taikomi tam tikri pedagoginės technikos modeliai ir turi būti e, jie derinami su profesinio mokymo dalykais. Mes visuomet um, susidurime su problemomis, bandydami parengti įmonėse žmonės, kurie galėtų apmokyti uh, darbuotojus, bet galbūt visos valstybės narės imtųsi profesionalesnio požiūrio į šį aspektą. Toks būtų mano antras pasiūlymas. Ir, Regina, dar pateiksiu trečią pasiūlymą. Nauji įgūdžiai, naujos darbo vietos, turbūt visi sutinka, kad tai svarbu, bet jeigu mes iš tikrųjų norime e, rasti veiksmingesnį atsaką į naujus e, poreikius. Pasižiūrėkime į devintąją pastraipą, kalbam apie žalias darbo vietas, bet jeigu pasižiūrėsime į visus sektorius, tai reikia suprasti, kad visur reikia galvoti apie naujus profesinius poreikius kiekviename sektoriuje. Siūlyčiau, kad būtų labai tiksliai vertinami tie požiūriai, labai konkrečiai pagal kiekvieną sektorių. Reiktų pasižiūrėti, kokio, kokios kvalifikacijos, kokie įgūdžiai yra reikalingi ir Europos lygių mes turime tarsi nubriežti gairias valstybėms narėms. Turime kalbėti apie tai, kokio mokymo reikia, norint ir sureaguoti į naujus poreikius. Dabar ponė Lin. Atsiprašau, kad ponė Harkė negalėjo atvykti, į sergą negalėjo atvykti, tačiau aš mm, ką tik peržiūrėjau šį pranešimą, manau, kad jis yra puikus Jis dar papildo, mano nuomonė, ir taip gerą komisijos pranešimą. Tai, Tikrai džiaugiuosi, kad aptariami kai kurie klausimai. Kaip buvo minėta, e, profesinis mokymas e, tikrai padės sukurti nuo darbo vietas, tačiau man visą laiką kyla nerimas, kad tie pro, profesinio mokymo studentai gaus tą profesinį apmokymą, bet darbo vis tiek negaus. Taigi mums reikia sukonkretinti, kad mes kalbame apie mokymą tam, kad po to būtų gautas, gau, žmonės gautų darbo, ne tik tai, kad išeitų iš tos mokyklos. Ir ir liktų bedarbiais. Taip pat e, buvo kalbėta apie abipusį kompetencijų pripažinimą. Džiaugiuosi, kad apie tai kalbama, kalbama apie poreikį praplėsti. E, tai kai kuriuose sritise, manau, labai svarbu, kad kai kurie žmonės e, už ES ribų taip pat galėtų pasinaudoti tą abipusio pripažinimo teisę. Ir džiaugiuosi, kad apie tai paminėta pranešime taip pat pagalba mokantis. E, tai yra susijęs su aktyviu senėjimu, taip pat e, ilgalaikė priežiūra vyresniems žmonėms. Visa tai yra tarpusavėje susiję. E, taip pat yra pateiktas pakeitimo pasiūlymas šiuo klausimu. Man atrodo, svarbu taip pat pagalvoti, kaip yra pripažįstami, pripažįstami slaugos įgūdžiai. Taip pat kalbama apie E, lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyrą, flexicurity. Sakoma, kad vien tik ši pusiausvyrą krizės neišspręs, tai tiesa. Ypač kalbant apie uh, neįgaliuosius, vyresnius žmonės ir kitas pažeidžiamas grupės. Kalbama taip pat ir apie neįgaliųjų teisės, džiaugiuosi, kad tai paminėta. Uh, Galbūt reikėtų pakalbėti apie visų pažeidžiamų grupių integravimą, vyresnių grupių, kitų, kitos lyties žmonių integravimą ir taip toliau. Tačiau džiaugiuosi dėl to, kad taip pat kalbama apie lyčių lygybę ir kad nedarome, nebuvo padaryta to, kas kartais daroma šiame komitete, e, būtent, kad reikia daugiau moterų pritraukti į darbo rinką. Čia džiaugiuosi, kad kalbama apie moterų ir vyrų įtraukimą į darbo rinką. Nes tai yra svarbu, kai kalbame apie lėčių aspektų integravimą. Labai dažnai e, rūpinimasis vaikais laikomas moters pareiga, o ne abiejų tėvų pareiga. Taigi džiaugiuosi, kad kalbate apie vyrų ir moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Manau, kad tai yra puikus pranešimas, aš esu pateikusi keletą pakeitimų papildančių. Žinau, Marion Harkin taip pat norės daug ką pasakyti, taip pat ir šešėlinė pranešėja. Ačiū. Dėkuoju, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, kad taip nėra. Ir galbūt dabar reikėtų suteikti žodį komisijos atstovai, ponai Čeba Garžily. Iš politikos skyriaus, kuris mums e, pristatys komisijos požiūrį apie šios iniciatyvos įgyvendinimą, taip pat papasakos apie diskusijas, e, įskaitant ir diskusijas su valstybėmis narėmis, e, apie tai, kaip jos žiūri šią iniciatyvą ir kokios laikomasi strategijos. Yeah. Um, thank you very much. Um, indeed, just to... Labai ačiū. Norėčiau Jums uh, trumpai pristatyti būklę įgyventinant šią iniciatyvą. Kaip žinia, tai yra pavyzdinė iniciatyva, kuri yra pasiūlyta tam, kad mes užtikrintume 75 procentų žimtumą. Tai yra vienas iš keturių esminių prioritetų darbo rinkoje ir mes e, daug dėmesio skiriame užimtumo ir e, socialiniams e, garantijoms. Norime taip pat užtikrinti geresnės darbo e, vietas ir sudaryti sąlygas e, darbo vietų kūrimui. Yra pasiūlyta e, surenkti trišalį socialinį formą pagal šią iniciatyvą kas metai. Tai turėtų būti priemonė kuri leistų atsižvelgti geriau į socialinių partnerių nuomonę apie šią e, iniciatyvą ir ypač apie lankstumo ir užimtumo garantijų klausimą, flexicurity klausimą. Kovo 10-11 vyko toks, e, vyko susitikimas pagal e, didžiausius prioritetus. Tai buvo labai sėkmingas renginys. Socialiniai partneriai iš valstybių narių išreiškė savo nuomonę dėl įvairių pasiūlymų ir, kaip sakiau, e, tokie susitikimai vyks kas met. Kitas svarbus įvykis e, dėl lankstumo ir užimtumo garantijų bus e, suinteresuotųjų pusių konferencija. Mes svarstysime šioje konferencijoje visus e, aspektus išdėstytus komunikate. 14 e, lapkričio vyks šį suinteresuotų pusių konferencija. Dalyvaus valstybė, valstybių narių atstovai, socialiniai partneriai ir vals, Europos parlamento e, atstovai, dėl to jūsų pranešimas yra labai svarbus, jo laikas rengimo yra labai svarbus, tikimės, kad jis prisidės prie bendrųjų diskusijų ir tolesnių mm, poslinkių gilinant lankstumo ir žimtumo garantijų sampratą. E, taip pat reikia paminėti komunikatą dėl mokymosi visą gyvenimą. Greitai jis bus paskelbtas, birželį arba liepą, negaliu tiksliau pasakyti. E, Tačiau e, tikrai greitai komisija paskelbs šį dokumentą. Egzistuoja ir kitos iniciatyvos, jos turėtų būti paskelbtos kitais metais, Europos įgūdžių panorama, pavyzdžiui, dėl darbo vietų kūrimo. Mes parengsime pagrindinių principų rinkinį, e, tarsi sąlygas darbo vietų, vietoms kurti. Ir tai numatyta padaryti kitų metų pradžioje. Taigi tiek, kalbant glaustai, mes laukiame jūsų pranešimo. Tai bus svarbus indėlis. Dėkuoju. Labai ačiū Jums už paaiškinimą, o dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pripažinti, kad jūsų pasisakymai, kolegos, man labai patiko. Pasisakėte iš labai skirtingų frakcijų, buvo tikrai labai įvairiapusiškas keitimasis nuomonėmis. Tai yra tikrai labai opi, jautri tema, tačiau kita vertus ji yra labai mm, reikšminga, atsižvelgiant į dabartinę situaciją Europoje. Ir jūsų pasisakymai buvo man labai naudingi. Mes turime ES suteikti naują ekonominę dinamiką ir tai yra įmanoma E, kuriant naujas darbo vietas, kokybiškas darbo vietas ir skatinant tą daryti būtent įmonėms. Jos yra pagrindinis variklis. Labai svarbu suteikti darbuotojams deramą kvalifikaciją, kad jie galėtų dirbti, e, kad jų darbo vieta atitiktų jų e, kvalifikacinį lygį E, kad jie galėtų e, deramai gyventi. E, mums taip pat labai svarbus yra ir socialinis modelis Europoje ir mums, mm, mums reikia turėti omenyje, kad esame pirmose globalizacijos fronto linijose ir dėl to mums kyla įvairūs iššūkiai. Tai yra, turime kurti išteklius, kurie, kurie padėtų mums mūsų visuomeniai didinti jos gerovę ir be abejo tas e, užimtumo garantijų ir lankstumo e, modelis turėtų būti atitinkamai koreguojamas ir derinamas prie naujų tendencijų ir iššūkių. Ir e, šios problemos man yra ypatingai svarbios, man šie aspektai labai svarbus. Darbo rinkoje mums būtina iš, užtikrinti tą E, naują dinamiką, siekti naujų sprendimų, tačiau tuo pat metu šią dinamiką reikėtų pritaikyti prie nacionalinių vietos sąlygų, nes nėra bendro recepto visai Europai. O kalbant apie mokymą ir švietimą, tie asmenys, kurie dirba švietimo srityje ir mokymo srityje, turi suvokti visą šią problematiką, kad e, mokiniai ar žmonės, kurie šviečiasi, mokosi ateityje, turėtų galimybę gauti darbą. Ir Eliza, Elizabet ir kit, kiti kolegos e, kalbėjo šią temą ir minėjo šį klausimą. Ir, uh, yra pritarėme, kad e, šis pranešimas pakankamai akcentuoja šį, būtent tokį aspektą. Ir aš mielai atsižvelgsiu į pateiktus pakeitimų pasiūlymus. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad labai svarbus yra ir jaunimo užimtumo skatinimas, ir konferencija, apie kurią aš kalbėjau atsiprašau, tema, ši, tema susijusi su užimtumo skatinimu, e, užimtumo užtikrinimu ir lankstumo e, derinimu yra tikrai labai jautri. O birželio 15 dieną, kurią aš minėjau, e, šį klausimą mes labai išsamei svarstysime renginyje, į kurį visus nuoširdžiai kviečiu visus raginu ten pasisakyti lygiai taip pat konstruktyviai, kaip tai vyko šiandieną. Ačiū. Merci, euh, Dėkoju gerbiamai pranešėjai. E, birželio 15 e, vyks sustikimas su įvairiais socialiniais partneriais ir dar pasakysiu, kad e, pakeitimų pateikimo terminas yra birželio 7 ir esame numatę e, Liepos 12-13 svarstyti toliau šį klausimus. Ir reikės paskui integruoti visus pasiūlymus į kompromisinius pakeitimus ir aš tikiuosi, kad jums tai pavyks puikiai padaryti. Dabar keturioliktasis darbo tvarkės punktas ir suteiksiu žodį kolegui, kolegai Trajanui Ungurė Anu, kuris e, mums pristatys e, pasiūlymus dėl pranešimo dėl darbuotojų judumo ES skatinimo. Taigi, ponė pranešėjau, žodis jums pristatyti uh, kompromisiniams pakeitimams. E, buvo pateikta 157 e, iš vis pakeitimai ir jūs, kaip suprantu, parengėte kompromisus. Ačiū, ponė pirmininkė. Panešimas yra skirtas tam, kad paskatintume darbuotojų judumą kolegos labai kūrybiškų pateikė pakeitimų, pasiūlymų, aš jiems labai dėkingas ir dabar pabandysiu trumpai pristatyti kompromisus, o pradėsiu nuo pirmų dviejų kompromisų, kurie buvo parengti tam, kad mes galėtume e, pabrėžti klausimus, į kuriuos, kurie nepakankamai akcentuoti judumo skatinimo srityje. Aš e, noriu pasakyti, kad e, trūksta kol kas konkrečių pasiūlymų. E, tie žodžiai yra paimti iš komisijos komunikato. Parlamentas nori pasiūsti signalą dėl to, kad reikia imtis tikrai konkrečių veiksmų ir juos įgyvendinti. Dar vienas aspektas susijęs su A ir B kompromisais yra susijęs su tuo, kad reikia užtikrinti asmenų teises, asmenų, e, kurie e, nori dirbti kitose darbo rinkose, kurie keliauja kitur dirbti. Norėčiau čia išskirti teisę balsuoti. Mano nuomonė, tai yra nepaprastai svarbus aspektas. ES darbuotojai turi e, jaustis, kad jie yra ES piliečiai ir kad jų teisės ir pilietinės prievalės nėra pažeidinėjimas. Net ir to susijusios su kilmės šalimi. C kompromisas e, sulaukia galbūt daugiausia diskusijų iš visų kompromisų. Kalbėjau daug apie jį su kolegomis ir norėčiau paminėti porą aspektų dėl šio C kompromiso. Pirmiausia, siekiame užtikrinti pusiausvyrą tarp nacionalinių sistemų, užimtumo sistemų. Taip pat reikia prisiminti, jog egzistuoja labai rimti skirtumai tarp tų nacionalinių teisėkuros sistemų. Aš priejau prie išvados, kad kolektyvinių sutarčių principas turėtų išlikti svarbus Ir kitas dalykas. Sąžininkų teisingų taisyklių konkurencijos srityje įtvirtinimas. Tai labai svarbu. Bet kokių kliūčių panaikinimas, kuris neleistų um, migra migrantams, darbuotojams siekti naujų darbo vietų, turi būti numatomas. Ir tai tvirtinama yra principu, kad darbo e, vietos įgūdžiai, kvalifikacijos turėtų būti vertinami vienodai, nepriklausant nuo kilmės šalies. Ir uh, reikia galvoti apie tai, kad negalime e, taiksti su bet kokiu socialiniu dempingu. D kompromisas yra susijęs su kita jautria problema - migrantų darbuotojų teisės į sveikatos apsaugą. Tam, kad įtvirtintume šį aspektą, primančioji šalis e, turi turėti galimybę susipažinti su medicinės įrašais darbuotojų ir neturėtų būti jokių sunkumų susipažinti su tokia informacija. Tuo pačiu metu reikia nepamiršti to, kad e, valstybėse narėse sveikatos apsaugos sistemos skiriasi. Ir pranešimas nesiekia reikalauti suderinimo sveikatos apsaugos sistemų. Ir e, reikalauti visiško suvienodinimo e kompromisas toliau. susijęs su šiek tiek C kompromisu. C kompromisas siekia pakoreguoti visą sistemą ir užtikrinti teigiamąjį aspektą darbo rinkoje. Aš noriu pasakyti, kad migracija yra geras dalykas, jis yra naudingas reiškinys ES ekonomikai. Tačiau yra atlikta tyrimų, kurie pabrėžia pozityvųjį aspektą ir taip pat trūkumus. E, kuriuos gali išryškinti vienos ar kitos valstybės narės ekonomikoje darbuotojų judėjimas. Taigi reikia galvoti ir apie privalumus ir apie tam tikrus trūkumus, kurie nepakankamai dažnai yra akcentuojami. Jeigu norime užtikrinti pusiausvyrą tarptų teigiamų aspektų ir trūkumų, reikia galvoti apie tikslesnį vaizdą. Ir pasakysiu, kad nauda judėjimo apskritai yra didesnė negu kad trūkumai. Apie tai kalbame D kompromis, kompromise, o dabar F ir G kompromisai. Jie yra susiję su tuo, kad reikia užtikrinti informaciją e, darbuotojams per eures tinklą ir E, taip pat e, reikia užtikrinti kokybiškas paslaugas e, migruojantiems darbuotojams. H kompromisas kalba apie tai, kad judumas neturėtų būti laikomas e, tik jaunų žmonių privilegija ir monopoliu. darbo rinkoms reikia ir praktinės patirties, kurią galima įgyti tik per laiką. Ir judumas turi būti susijęs su visomis amžiaus kategorijomis, mažumų grupėmis ir taip toliau. Į kompromisas. Švietimo sistemos jų tarpusavio ryšys, taip pat darbo, e, ryšys su darbo rinkomis. Reikia užtikrinti vientisumą, reikia atsižvelgti į realius darbo rinkų požiū, poreikius. E, diplomų, kvalifikacijų pripažinimas yra labai svarbus ir e, reguliuojamų profesijų kvalifikacijų pripažinimas yra nepaprastai svarbu, jeigu sakysime, kad norime užtikrinti realią ekonominę ir socialinę e, e, sanglodą Europoje, konvergenciją. Jot kompromisas kalba apie labai konkretų aspektą užsienio kalbų vartojimą praeitie e, buvo tam tikrų pažeidinėjimų, e, migrantai, darbuotojai nukentėjo nuo tam tikrų aspektų ir tai reikia keisti. E, ką kompromisas? Susijęs su tarsi ištakomis pranešimo. Kalbama apie tai, kad ES reikia darbuotojų judumo. Ir sakoma, kad procentas žmonių, kurie pasirenka dirbti kitose šalyse, yra gana nedidelis. Ir pas galutinis L kompromisas, ponė pirmininkė, kalbama apie diplomų ir profesinių kvalifikacijų pripažinimą. siekiant e, gerai atspindėti darbo rinkų poreikius. E, būtent taip galiu trumpai apibūdinti kompromisus, dėl kurių esame susitarę. Tai tiek, ačiū. Dėkuoju. Pradėsime diskusijas ir iškart suteiksiu žodį poniai Blinkevičiūtei. Ačiū labai. Na, pirmiausia, aš noriu padėkoti pranešėjų už jo didelį darbą, padarytą rengiant pranešimą bei kompromisinius pakeitimus. Iš ties dėrybos dėl pakeitimo teksto, su kuriuo visos politinės grupės galėtų sutikti, nebuvo lengvos, tačiau žiaugiuosi, kad galiausiai pasiekėm e, sustarimą dėl daugumos aptartų kompromisinių pakeitimų. Pavyko pasiekti susitarimą e, dėl nacionalinė teisė ir kolektyviniais sutarimais nustatytų darbuotojų darbo sąlygų apsaugos, socialinio dempingo prevencijos. Taip pat susitarėm dėl būtinybės stiprinti profesinių kvalifikacijų bei diplomų e, pripažinimą e, ir tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Tačiau tenka apgailestauti, kad nepavyko susitart politinėms grupėms dėl buvusio F kompromisinio susitarimo Ir tikrai pritariu šiuo atveju Gabrieliai Zimer, kuris siūlo aiškiai išvardyti jų darbuotojų teisės, kurios turėtų būti saugomas, tai yra užmokestis, darbo sąlygos ir ypatingai teisė jungtis į e, profesinės sąjungas. Man atrodo, kad iš tikrųjų tai yra e, labai svarbu, jeigu mes nori, e, norim, kad ES judantis darbuotojai migrantai turėtų lygias galimybės dirbti įvairiose ES valstybėse. Taip pat noriu priminti, kad Libė komitete rytoj bus balsuojama už nuomonę dėl darbuotojų mobilumo skatinimo. Šios nuomonės pranešėja esu Libė komitete, taigi tikiuosi, kad e, kolegos šiame komitete taip pat įvertins kaip vieną svarbų indėlį tam, kad mes galėtumėm tikrai parengti gerą pranešimą dėl laisvo darbuotojų judėjimo ES. Ačiū. Madame Lin, puis Monsieur Christensen. Pone Lin, paskui ponas Kristensen. Dėkoju. Kaip sakiau, Marian Harkin, kuri yra šešėlinė pranešė, negali atvykti, nes serga, bet paprašė manęs perskaityti trumpą pranešimą jos vardu. Ji dėkoja pranešėjai už gerą darbą ir už e, parengtus kompromisinius e, pakeitimus. Alde pakeitimai priimti e, domen. Didelio dalimi ji sieks ir toliau dirbti su pranešėju per tolesnės dėrybas, kadangi yra dar vienas ar du dalykai, dėl kurių ji norėtų pasidėrėti su pranešėju po to, kai grįž į darbą. Dabar ponas Kristinsen. E, Dėkuoju, norėčiau tarti keletą žodžių. Pirmiausia, dėl C kompromiso yra keletas dalykų e, susijusių su kilmės e, šalimi Norėčiau dar e, dėl B ir F kompromisų tarti porą žodžių. Konkrečiai pasakysiu Jums, kas vyksta Danijoje. E, matome, kad darbuotojai, kurie pasinaudoja mobilumo galimybėmis, nebūtinai turi dokumentus, kurie leidžia jiems kreiptis į ligonės dėl gydimo. Tada susidaro labai daug komplikacijų. Jiems reikia labai brangiai mokėti už paslaugas iki dviejų milijonų Danijos kronų ir niekas nežino, kas turi apmokėti už tas paslaugas. Jeigu e, žmogus turėtų vieną dokumentą, e, kuris e, parodytų, kad, pavyzdžiui, darbdavys yra atsakingas, tai būtų kitaip. Žmonės nežino to ir mes nuomonėje turime pabrėžti šį dalyką. Žmonės, kurie dirba kitose šalyse, turi turėti garantijas dėl gydimo ligonė. Ačiū. Dėkoju Ką tik buvau Ekon komitete ir ten e, dalyvavau įvairiose balsavimuose taip pat panašiais aspektais. Dėl 104 pakeitimo pasiūlymo norėčiau pasteirauti jau praeisiais metais, kai vyko dėrybos e, šiais klausimais, uždavėme savo klausimą, kasgi bus po gegužės pirmos dienos, kuomet bus užtikrintas darbuotojų judumas. Ir kaipgi, kokios pozicijos laikosi pranešėja dėl to 104 pakeitimo? Taigi, kokių pasiekmių darbo rinkoms mes galime tikėtis po šio termino? Mes e, žinome, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje egzistuoja, e, buvo pereinamasis laikotarpis, kuris e, nebuvo pratestas. Kai kurie baiminasi, kad užtikrinamas judumas gali daryti, turėti didelę didelių padarinių, neigiamų padarinių e, vienai ar kitai valstybei, jos darbo rinkai, tačiau tokia, tokia baime buvo nepagrista. Ir daugelis tų baimių e, ir abejonių buvo pašalinta. E, ar nebūtų verta reikalauti komisijos pateikti ir savo ataskaitą, tam tikrą e, m, situacijos analizę, e, e, kurioje jinai galėtų apsvarstyti visas galimybės ir tendencijas iki 2012 metų, ko galima tikėtis ir e, po to įvertinti, po tam tikro termino įvertinti, kasgi galiausiai buvo e, iš tiesų, kas, kaip viskas įvyko kad mes toje dokumente išdėstytoje prognozijoje galėtume įvertinti visus pasitvirtinusius ir nepasitvirtinusius dalykus, kad atitinkamai tai orientuodamosi valstybės narės e, e, galėtų e, deramai elgtis, atitinkamai elgtis ir neizoliuotų savo darbo rinkų. Aš manau, kad tokia studija būtų tikrai labai pagirtinas dalykas. Dėkuoju, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Aš pati prieš suteikdama žodį pranešėjų dar pasakysiu, kad dalyvau darybose dėl e, naujos pakeitimų redakcijos ir pastebėsiu, kad tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, galvojame, galvojant apie grėsmės dėl Šengeno e, susitarimų peržiūros ir tai gali turėti e, poveikio darbuotojų judumui ir norėčiau pasakyti, kad uh, užimtumo komitetas uh, turėtų svarstyti šį klausimą ir kad galbūt reikėtų pateikti žodinį pakeitimą, nes mes Turime e, teisę pasisakyti už darbuotojų teisės ir negalima sakyti, kad viskas gerai, kadangi kai kurios valstybės tarsi nori žverti savo sienas. Ir užverti savo sienas darbuotojams taip pat. Taigi turime būti tikri, kad mes savo uh, žodžius uh, pritaikysime prie realios situacijos Europos Sąjungoje. Egzistuoja komisijos uh, pranešimas, paskelbtas pernai Liepą. Mes turime atsižvelgti į tai, kaip vystosi toliau situacija. Būtent e, turime į tai atkreipti dėmesį. Dabar žodis panašiai. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui, kad e, iškėlėte principinį, principinius klausimus. Reikia dabar laipsniškai viską pasižiūrėti, sureaguosiu į visus e, pasisakymus. E, Pone Blinkevičiūtė kalbėjo apie migrantus, apie profsąjungas, teisę jungtis į profsąjungas. Ir mes turime kalbėti apie pagrindinės teises, ne tiek kalbėti apie atskiras teises, pavyzdžiui, teisę jungtis į profsąjungas ar streikuoti. Aš labai vertinu dialogą su ponė Harkin ir dėkoju, kad pertikite jos mintis. Taip pat sutinku su mintimis, kurias išsakė ponas Kristianson dėl sveikatos apsaugos, kurios tebe egzistuoja toliau. Ir aš sutinku, kad reikia ieškoti sprendimo Toliau. Ponas Man. Jisai kalbėjo apie galimybės atlikti tyrimą. Galbūt reikėtų kalbėti apie naują tyrimą dėl migrantų darbuotojų Europos darbo rinkoje. Jau šiaip egzistuoja daug tyrimų Ir turime tam tikrų precedentų, turime tam tikros patirties ir pasakysiu, kad mes jau žinome tam tikrus dalykus apie tai, kas vyksta, kai migrantai įsijungia į Europos darbo rinką. Aš pateiksiu Jums pavyzdį iš Jungtinės karalystės. Iš atsirado labai daug nuogastavimų dėl Lenkų darbuotojų. Buvo bijomasi, kad Britanija užplūs Lenkai. 300 tūkstančių darbuotojų buvo sakoma, kad atvyks. į Jungtinę karalystę. O kas atsitiko? Ir pasirodė, kad iš tų 300 tūkstančių te, lauktų te atvyko 30 tūkstančių. Bet paskui šis skaičius, aišku, padidėjo. Bet socialinių problemų dėl to neiškilo. Aišku, spauda ėmėsi tam tikros kampanijos, bet socialinė prasme problemų nekilo. Ir manau, kad jau dabar yra aišku, kad migracija yra gera ir kad vis tik tai nežiūrint to yra problemų. Reikia sutikti su jumis, kai jūs sakote, kad e, turime nepamiršti neigiamų pasiekmių, trūkumų kitaip tariant. Gal kalbėti apie trūkumus, ne apie neigiamas pasiekmes. Reikia. Egzistuoja tam tikrų problemų susijusių su darbuotojų migracija, ypač dėl to, kad, pavyzdžiui, žmonės Bulgarijoje ar Rumunijoje labai nori pasinaudoti šią teisę. Ir kraštutiniai dešiniai politikai labai dažnai tarsi užsima spekulacijomis dėl šio dalyko. Mūsų pranešimas skirtas tam, kad būtų paskatinta, e, paskatinti žmonės e, naudotis teisę dirbti kitur, neapriboti šią teisę ar kvestionuoti ją. Ir galiausiai pasakysiu E, tai, kad mano nuomonė jūs, ponė pirmininkė, iškėlėte labai svarbę problemą. Kitaip tariant, jeigu teisingai supratau, jūs sakėte, kaip galime kalbėti apie migraciją Europoje, kai šengeno nebėra. Bet galbūt vis tik tai reikia pasakyti, kad kol kas šengeno sustarimas tebe galioja. Ir manau, kad visi sutinkame su tuo. Antras dalykas - migracijos dalykus reikia sėti su politiniais pamastymais ir sumetimais, Pastebėjau, kad kai kurios e, vyriausybės grasina ima, imtis priemonių, kurios apribotų darbuotojų srautus ir su komisija bendraudamas jau iškėliau šį klausimą. Man atrodo, kad mes visi sutinkame su tuo, jog tokios priemonės prieštarautų Europos teisai ir kad reikia E, atsisakyti tokių dalykų. Dėkui. Labai ačiū už jūsų išsamų atsaką į visas pastabas. Mes balsuosime dėl kompromisinių pasiūlymų per kitą posėdį. Tai yra Birželio 15 ar 16 dieną. Galbūt 16. Taip pat, ar komisija neturės, nenorės pareikšti nuomonės? Atsiprašau, mes iki to laiko prieš balsuodami atsižvelgsime, išnagrinėsime moterų reikalų ir e, libe komitetų nuomonės. Taigi tiek o posėdį dabar baigsime.